Baigiame, dėl jo balsuosime, dėl šio dokumento balsuosime rytoj. Toliau darbo atverkė yra vienos minutės kalbos. Norėčiau pasakyti, kad reikia kalbėti tik po minutę. Vis, vis pro pasakys ponia Bokšor. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš esu kultūrin, kultūros ir švietimo komiteto vicepirmininkė ir norėčiau pasakyti, kad vasaro 28 dieną JAV e, buvo skirtas Oskaras filmui Sauliaus sunus. E, vengrai tikrai džiaugiasi šiuo rezultatu. Sauliaus sunus būtent gavo auksinę statulėlę ir dėl to džiaugiasi ne tik Vengrija, bet ir Europa. Jis taip pat laimėjo premijų Kanų, Kanų festivalyje, gavo auksinį globą ir taip pat gavo ir dar vieną apdovanojimą kaip geriausias užsienio filmas. Pastaraisiais metais E, Europos kultūra tik dar labiau turtingėja. Taigi būtina skatinti Europos kūrybą, tai pasakytina e, apie Europos filmų pramonę, būtent ją reikėtų remti, taip pat kaip ir reikėtų remti Vengrijos filmų pramonę. Dėkuoju. Toliau ponia Kabezon Ruiz. Dėkuoju pirmininkė. Hepatitas C yra tyli lyga, ji paveikia bent 14. E, nu, jie serga bent 14 e, milijonų europiečių, 25 procentai e, žmonių jau žino, kad jie serga, o kiti dar ne. Hepatitas C, kaip žinote, yra perdodamas per kūno skyščius, per adatas ir taip toliau taip pat e, gali sukelti kepenų vėžį ir kitas komplikacijas. Mums reikėtų Europos programos, kuria remiantis būtų tyriamas, nustatomas tas e, ta lyga, nustatoma ta lyga ir būtų koordinuotai ji e, gydoma. Taip pat reikėtų ir atsekti būtent su kuo tas asmuo, sergantis hepatitu C, kontaktavo hepatitas C. dėl hepatito C net 18 procentų Ispanijos farmacijos biudžeto būtent yra išleidžiama, štai dėl ko Europai reikėtų tikamos programos šioje srityje. Dėkuoju, toliau ponas Precel. Kolegos, kolegės. Šioje sesijoje Ateityje mes kalbėsime taip pat ir Volkswageno skandalą. Mes įkūrėme konkretų, komi, konkretę, kom, konkrečią komisiją, kuri būtent užsiims šio skandalu. Šis klausimas yra sudėtingas todėl kad tarptautinė taryba skirta e, švariam transportui ICCT. Šiuo metu jau atliko daug tyrimų ir būtent per tos tyrimus nustatė, kad e, gali būti ir su kitais automobilių gamintojais Citroen, Opel ir Fiat. Opel ir Fiat priklauso e, amerikiečių grupėms e, koncernams. Taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tai nėra, nes nekalbame tik apie vieną automobilių gamintoją, šiuo metu vyksta ekonominis karas. Net ir JAV institucijos yra įsitraukusios ir kovoja su Europos gamintojais. Pone Harkin, dėkoju, šiandieną gavau laišką iš vieno mokytojo. Ar jis rūpinasi pabėgėliais? Pabėgėliai yra laikomi stovyklose, jiems trūksta maisto savanoriškos organizacijos e, jau nebesugeba susitvarkyti. Žmonės yra šokiruoti, todėl kad tie žmonės e, negauna maisto ir net nėra sudaromos tinkamos higieniškos sąlygos. Ta mokytoja rašo visiems apie šią situaciją. Vis dėlto rezoliucija šioje srityje dar nėra patvirtinta. Aš esu dėl to nusivylusi. Manoma, kad iki šių metų pabaigoje, e, šio mėnesio pabaigoje 130 tūkstančių pabėgėlių susikaups Graikijoje. Būtina imtis skubių veiksmų. Tas sprendimas gali būti sunkus, bet e, jeigu kenčia migrantai, nuo to kenties taip pat ir Europa. Dėkuoju toliau Sandra Rodrygės. Dėkoju. Naujo liberaliosios nu, politikos, ta politika daro įtaką Galicijai. Mm, atsiranda poveikis žemės ūkiui. nėra tinkamai reglamentuojama žemės ūkio produktų pieno rinka. E, kainos žemės ūkio gaminių e, kainos yra mažos ir tai prisideda prie žemės ūkio ir žvejybos sektoriaus krizių ES turi imtis veiksmų tam, kad būtų pakeista BŽUP ir taip pat bendra žuvininkystės politika tam, kad būtų apsaugomi Galicijos gyventojai ir kiti piliečiai, kurie gyvena Europos pietuose. Ši politika kenkia gyventojams. Dėkuoju. Dėkuoju, ponės. Maragal. Labai ačiū. Šiandieną vyksta Turkijos ir es sustikimas pabėgėlių klausimų. Ir Mes turime pripažinti, kad dabartinė situacija iš tikrųjų yra savočkas patas, jokių naujų sutarimų nepasiekta. Man atrodo, kad Europa žiūri, bet apsimeta, kad nieko nemato, kas vyksta. Nu, Turkijoje, santykios su PKK ir panašiai. Iš tikrųjų, esame žmonių, kurie tiesiog įkalinti savo namuose. Uh, Na ir Europa e, užmerkė akis, nekreipė tinkamo dėmesio į tai, kad Turkijoje, pavyzdžiui, areštuojami žurnalistai už tai, kad vykdo savo darbą, atlieka savo pareigas. Europa yra pasirengusi mokėti pinigus policinė valstybė Turkijai ir to pačiu baudžia vieną iš savo valstybių narių Graikiją, kuri tampa savoško kalėjimu tiems, kas bando uh, E, prasibrauti toliau į Europą, tačiau nebegali niekur pabėgti. Ačiū, pana Sakar. Norėčiau iškelti vieną klausimą, kurį uždavė mano rinkėjai ir noriu grįžtai pasakyti prieš naują perėją Torekę. E, šitas naujas, šitą naują pervažą e, sukels uh, E, naujų kamščių, teršos, e, bus greunami žmonių namai. E, dabar netori vyriausybė nu, sutrypti toriką, tačiau mes priešinsimės. Aš galiu garantuoti, kad po viso šito vyriausybė bus tikrai blogesnėse pozicijose. Torikas yra mano rinkėjų apygarda, mano namai ir mes iš tikrųjų kovosime su šitą naują pervažą visoms priemonėmis. Ačiū. Pone Bilder. Dėkuoju, dėkuoju, ponė pirmininkė. 800 e, banginių yra nužudoma per metus Farerų salose. E, tai yra daug daugiau banginių, kurių tikrai reikėtų gyventojams išsimaitinti. Taip pat ir žmonių sveikatai kyla pavojus todėl kad tose, toje mėsoje yra randomi, randami toksinai ir gyvsidabris. Nors Farerų salės yra autonomiškos nuo Danijos, vis dėlto e, e, reikia pradėti diskusiją su Farerų e, institucijomis, su Danijos institucijomis, tam, kad būtų vengiama šių sveikatai pavojančių, kylančių pavojų ir kad būtų sustabdyta ši veikla. Mes vertiname gyventojų lygį, gyventojų civilizacijos lygį pagal jų elgesį su gyvūnais ir tikrai reikėtų stabdyti šias žudinės. Dėkoju. Thank you. Mr. Mato. Dėkoju, panas Mato. Ačiū pirmininkė. nesiniai karkasė mirė jaunas žmogus, e, dėl to, kad trūko medikamentų. Mes e, turime e, suvokti, kas vyksta Venezuela, kaip žmonės kankinasi, dėl to, kad tiesiog trūksta elementarių medicinos produktų, maisto. Ir ten vyksta humanitarinė krizė, kurios, pavyzdžiui, Europoje mes tikrai netoleruotumėm. Venezuelos žmonės nenusipelnė tokių likimo, to nenusipelnė ir daug kitų žmonių. E, E, kuriuos galėčiau vardinti kaip e, politinius kalinius pūvančius kalėjimuose. Visi šie žmonės, kurie, kurių likimas man rūpi, yra tikrai politiniai kaliniai. Aš raginčiau šiuos rūmus e, paskelbti raginimą paleisti visus politinius kalinius Venezueloje. Jie nusipelna mūsų palaikymo šalyje ir aš manau, kad jie tikrai turėtų būti išlaisvinti. Hvala, gospođo predsjedavajuća. U posljednjih 100 godina Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastarosius šimtą metų mm, atliekų kaupimasis padidėjo šimtus kartų. Ir ypatingai jų kaupimasis jūroje kelia džiulę grėsmę tiek žmogaus sveikatai, tiek jūro ekosistemam. E, jūros nepripažįsta jokių sienų ir juose atsispindi įvairios e, problemos, kurios kaupėsi, kurios e, juda per valstybių sienas. Kroatijoje, pažiūrėjau, mes aptikome daugybę atlikų, kurios plūdurė arba nuskendo mūsų teritorinėse vandenyse, atneštos iš kaiminių valstybių. Pavyzdžiui, Steniko kaimelis būtų viena iš tokių vietų, kur iš tikrųjų e, e, ne tik tai e, nukenčia pati jūros būklė, bet taip pat ir vietinės bendruomenės, kadangi švari jūra, švari pakrantė yra svarbus pragyvenimo šalinys vietos bendruomenėm. Taigi labai svarbu, kad būtų iš esmės imtas spręsti jūrų teršimo problemas tam, kad būtų e, iki 2010 metų užtikrintos švarios ir sveikos jų, geros būklės jūros. E. Ačiū, panai ir ponės, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną svarbų faktą. Visos svarbos institucijos vieną dieną, e, kada, kada leidžia tam tikrus teisės aktus, turėtų labai aiškiai laikytis tam tikrų e, taisyklių, kadangi dažnai e, kai kurie europiniai teisės aktai tiesiog neleidžia kitoms institucijoms arba privačiam sektoriui laisvai veikti ir tas kerta per konkurencingumą. E, labai svarbu būtų e, peržiūrėti direktyvą dėl e, darbuotojų komandiravimo, kadangi Europos komisija pamiršo vieną faktą. 2014 metų gyvenamo direktyva dabar yra kaip tik tai gyvendama. Ir nemažai valstybių narių ir taip pat įvairių organizacijų prašė komisijos kol kas neteikti naujų teisės aktų šioje srityje, kol dar nėra įgyventi seniai. Šitas aktas turi būti taip pat perkeltas į nacionalinę teisę ir gyventas nepriklausomai nuo e, kito reglamento, kuris e, kalba apie draudimą. E, ačiū, panė pirmininkė komisarė, e, kolegos. E, e, mažų įmonių e, parama neturėtų būti tik tai šūkis. Rinkos prieiga joms turi būti garantuota, kadangi labai nemažas įplaukos, kurios generuojamos už Europos Sąjungos ribų yra būtent gaunamos per MVI, jos sakingos už apie 60 procentų tokio augimo ir E, dėl to komisija turėtų sukurti procesą, kuris leistų e, padėti MVI e, plės savo veiklą tarptinio mastu. Dabar vyksta darybos dėl TTIP sutarties ir darybos dėl panašios sutarties su Kinija. Ir čia reikia numatyti mūsų MVI galimybę laisvai veikti šitose rinkose ir taip pat pagelbėti joms išplėsti savo veiklą tarptinio mastu, būtent E, orientuojantis į e, sąžiningą šitą konkurenciją išorinėse rinkose, nes jeigu ne, MBI turės rimtų problemų prasiskarbti į kitas rinkas, įskyrus mūsų vidaus bendrą rinką. Panas Keli. Mano vienas minutės pasakymas šį vakarą yra apie dujų tiekimo saugumą ir aš Pirmiausia, norėčiau e, pagėti komisarus e, Kenytis Valčiuk e, dėl pastangų, kuriomis siekiama diversifikuoti tiekimą. Tai iš tikrųjų labai išmintinga politika ir be abejo labai svarbu, kad vis desnė svorį įgytų atsinaujantis šaltiniai, kadangi tai yra uh, E, ateities energetiką, tačiau jiems reikalingas tam tikras atsarginis variantas, tam tikras e, saugiklis ir tai būtų būtent dujos. E, Nesiniai komisijos patiktas pasiūlymas kurti energetinius terminalus visoje Europoje iš tikrųjų yra labai išmintingas ir mano rinkiminė apygarda būtų puikia kandidatė kurti vieną iš tokių terminalų, kadangi tai, tai būtų labai arti e, tinkamos sostinės infrastruktūros. Aš labai tikiuosi, kad visą tai iš tikrųjų bus įgyvendinta ir labai tikiuosi, kad e, e, patai iš tikrųjų visoje Europoje bus kuriami. Tai yra labai svarbus šiuo metu dalykas. Ačiū, ponia Valda. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į labai niūrę e, pabėgėlių humanitarnę padėtį kurie gyvena pasišlikštėtinomis sąlygomis e, įvairiose pabėgėlių suvyklose tiek ES, tiek prie mūsų sienų. E, tokios stovyklos, kaip pavyzdžiui, vadinamosios džiunglės prie kale, kurios dabar greunamos, e, iš tikrųjų vos leidžia gyventi žiemos sąlygomis. Mančiau, kad pabėgėliai galėtų vis tik tai tikėtis nors elementarių žmogaus teisų ir laisvių, kuriomis grinčiama visa ši sąjunga. E, pabėgėlių vaikams taip pat reikalinga būtina infrastruktūra, tai yra sveikatos, e, sanitarinė infrastruktūra, e, bent elementarų švietimas, mes turime jiems padėti. Tačiau vietoj humanitarinės pagalbos mes matome policijos smurtą ir smurtinės priemonės. Iš tikrųjų, tragiška, kad žmonės, kurie sprunka nuo siaubo Sirijoje, e, rizikavo, patyrė sunkės kelionės, dabar e, iš mūsų kolegų europiečių sulaukia štai tokio smurtinio atsako. E, aš manau, kad e, mums kolego taip pat vertėtų apsilankyti kai kurias iš tų stovyklų, pasikalbėti su tais pabėgėliais, sužinot, ką jie išgyveno, kaip aš esu padariusi. Panas Tudokal. Ačiū pirmininkė. E, Dabartinėme e, politinėme ir ekonominėme kontekste e, Europos institucijos turi veikti efektyviai ir koordinuotai. Aš kalbu apie e, avienos gamintojus. Kad, kalbu todėl, kad ES trūksta 300 tūkstančių tonų avienos rinkoje. Tačiau taip pat ir pasauliniu mastu šita rinka plečiasi ir e, dabar mūsų sektorius sudaro maždaug 20 procentų. Taigi atsiveria didžiulės galimybės stiprinti konkurencingumą avininkystės būtent e, pasaulinė arena, ypatingai tose šalise, kur trūksta šitas mėsos, e, tokiuose, pažiūrėjau, kaip Rumunija, kadangi iš tikrųjų Rumunija turi didžiulį augimo potencialą ES ir dėl to raginčiau komisiją nuosekliai remti įvairias šalis, tarp jų ir Rumuniją, e, pagelbstint, joms stiprinti savo gebėjimus išnaudoti šį neišnaudotą potencialą. Ačiū. Pane Balstrom. Vakar Europos e, vadovai sutiko su savo partneriais iš Turkijos ir buvo kalbama apie tai, kad reikėtų pabėgėliam užkirsti Balkanų koridorių, uždaryti Balkanų koridorių. Tačiau Turkija tuo nėra suinteresuota, nes jeigu bus uždarytas Balkanų koridorius, tai tada Turkija negalės šantažuoti ES ateitie. Ir Dohanas be abejo mm, nori elgtis taip, kaip jam atrodo geriausia. Dabar jisai, paaiškiai, persekioja ir kurdus, ir žurnalistus, ir opozicijos atstovus. Ir aš manau, kad e, taip mes e, negalime išvengti bendradarbiavimą su Turkija, tačiau taip pat ir negalime ją pasikliauti, sprendžiant migrantų krizę. E, žemės ūkio kainos šiuo metu yra labai judrios ir tas kelia grėsmė žemės ūkio veiklai. Poš... E, tai siekia toliau negu tik tai ekonominiai ir komerciniai interesai. E, nemažai ūkininkų yra makroto ribos ir jiems reikia skubios pagalbos. E, maždaug 3 ketvirtadaliai ūkininkų šiuo metu e, priklauso vien tik tai nuo ekonominio rinkos dėsnių. Mums reikia daugiau garantijų. Praeitie mes apgavome savo ūkininkus, dalindami tuščius pažadus, klaidinčius pažadus, taip pat e, finansinius instrumentus, kurie neleido jiems e, prisitaikyti ir išvengti rizikos, su kuria dabar susiduria. E, labai svarbu, kad šeiminiai ūkiai galėtų E, būti išsaugoti, maitintų žmonės ir to pačiu veiktų ekologiškai. Veselime. Tomk, ačiū, ponė pirmininkė. Na, mane labai džiugina tai, kad komisijos ataskaitose valstybės narėjams matome, jog Slovenijos duomenys gerėja, tačiau piliečiai to nejaučia. Vadinasi, duomenys netitinka tos realybės ir dėl to toliau reikia plėtoti reformas Slovenijoje, taip pat ir sveikatos apsaugos reforma, taip pat reikia mažinti naštą viduriniai klasiai. Taip pat turi būti ir pokyčių administracija. Yra pokyčių, tačiau ne visi yra geri. Matome, pavyzdžiui, tai, kad bankų kapitalizacija auga, tačiau bankai ir toliau nedirbo tinkamai. Toliau. Pasakytume, kad e, pavėglių krizė neturėtų tapti pretekstu, kad reformos sustotų. Toliau reikėtų stabdyti politinės paskirimus, tad prašau, toliau domėtis Slovenijoje ir nepalėpėtis šalies. Ačiū. Ponas Brandon, ačiū, ponė pirmininkė. Kokią naudą ir žalą gali gauti įvytas klystės ūkininkai? Pagal konstatų duomenis, vos 10 procentų iš efektyviausių įvytas klystės ūkių išgyventų esamą formą, jeigu būtų nutaktos bendros žemės ūkio politikos subsidijos. Ir jokių sprendimų, kaip, ką daryti išstojus, nes subsidijos sudaro apie pusę, apie pusę ūkininkų pajamų. Todėl pasitraukimas būtų kelionė į nežinomybę. Tačiau ūkininkams svarbu ne tik žemės ūkio politika, jiems taip pat svarbu ir e, laisva priekyba bei darbo jėga, darbo jėgos laisvas judėjimas. Apie du trešdaliai tis karalystės žemės ūkio gaminių vyksta į Europos Sąjungą. O jeigu to neliktų, tuomet matome, kad tarifai gali pasiekti nuo 11 iki 40 procentų. Todėl ūkininkai turėtų balsuoti už likimą Europos Sąjungoje. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Marijas. Pone pirmininkė, pabėgėlių krizė Graikijoje jau yra sunkiai suvaldoma, nes Per 40 tūkstančių pabėgalių yra įstrigę ir tas skaičius nuolat auks. Auks šimtais tūkstančių, pasiek šimtų tūkstančių iki mėnesio galo. Turkija ir toliau remia e, kontrabandininkus. O perkelimas e, toliau lieka tik ant popieriaus. Vos 400 perkelti iš tų tūkstančių, kurie buvo žadėti. Taigi, matome, kad ES politika čia neveikia. Reikia remti Graikijos liaudį, kad Graikijos žmonės galėtų patys e, atsilaikyti. Graikija turėtų išstoti iš, iš Šengeno zonos ir taip ne, turėtų nebepritraukti pabėgėlių, kurie dabar vyktų jau į Bulgariją, o ne į mūsų šalį. Nes dabar Graikija suteikia Šengeno kelionės dokumentus, su kuriais pabėgėliai gali keliauti į Vokietiją. Taigi Graikija turėtų stabdyti Dublinas 2 reglamentą ir taip pat numatyti embargą Makedonijai už tai, kad ji netidaro sienų, kurios uždarytos nelegaliai. Ta, ta, kad apie taip kalbėjo, aš pirmą kalbėjau ponas Bankimun. Ačiū. Ačiū, ponas Šogor. Ačiū. Na, nestebina manęs tai, kad šiame parlamente yra demokratiškai išrinktų per išrinktų uh, politikų, kurie, pažiūrėjau, mano, kad nėra mažumų jų šalyse etninių mažumų. Ir tie nariai mano, kad e, jeigu mažumas skundžiasi dėl e, pažymų teisių, kad tie mažumas met puola tą šalį. Tačiau liūdna yra tai, kad yra frakcijų šiuose rūmose, kurios tiki to, tokiamis radikalų idėjomis, kurios iš mes yra labai ekstremistinės. Antrasis straipsnis statyti dėl Europos Sąjungos veikimo pabrėžia, kad reikia gerbti mažum, etninių mažumų teisės. Tačiau ne visos valstybės narės laikosi šių reikalavimų, todėl komisija turėtų atkreipti tai dėmesį. Ir, pavyzdžiui, komisija turėtų rūpintis ne tik maisto sauga, tačiau ir tuo, ar tikrai mažumų teisės gerbiamos, nes tai kelia grėsmę demokratijai mes negalime čia palikti tabu šią srityje. Reikia apie tai kalbėti. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Sako ponas Uljėlį. Matome krizę Europoje ir pasina tai, kad tarp mūsų visada bus tokių, kurie netarnauja savo šaliai ir savo tautai, o tiesiog nori valdyti. Nepa ir nepaisant to, kad jie demokratiškai išrinkti, gali būti jie paskui kovos demokratiją. Tokie politiniai vadovai kai kuriuose šalyse klesti šiuo metu. Ir pasakyti, kad šiuo metu Europa sudarė su didžiulėmis problemomis, tačiau Vengrijos, pavyzdžiui, pir, ministras pirmininkas išdidžiai Vengrija sako, kad vetavau šitos svarbius sprendimus. Matome, kad e, Vengrijoje vyriausybė kontroliuoja visus balsavimus. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę kilo problemų, kai piliečiai prašė referendumą Vengrijoje ir matėme, kad bus užblokuoti. Tai didžiulė problema. Ačiū. Ponas Arnijot. Norėčiau pasakyti, kalbėti apie Indijoje įkalintus Britus, taip pat ir vieną iš mano atstovaujamų asmenų. Jeigu nėra padaryta jokios kalties, tuomet turėtų už tai atsakyti ta įmonė, kuri jos pastatė į nepatogią padėtį, netinkamų laikų. Tie asmenys yra e, aps, profesionals apsaugininkai, jie užsima visuomenį naudingą veiklą. Aš turiu čia kopijas licenzijų, kurios rodo, kad ginklai, kuriuose turėjo, buvo teisė taip eksportuoti ir buvo teisė tai turimi. Žinoma, gerbiu Indijos kovos su nelegaliais ginklų naudojimais, tačiau dabar jis sulaikė ne tuos asmenis. Dėl to prašau Indijos vyriausybės kuo greičiau peržiūrėti šią bylą ir paleisti minėtus asmenis. Ačiū, ponas Zadovskis. Dėkoju, ponia pirmininkė. ponė komisijos narė, čia pasakyti, kad situacija Makedonijos ir Graikijos pasienyje yra siubinga. Ir tai nestebina, nes Graikija iki šiol nepradėjo tinkamai tikrinti migracijos rauto, kai migrantai atvyksta. O būtent taip reikėtų, tačiau matome, kad taip iš tikrųjų nevyksta. Būtent todėl tūkstančiai žmonių dabar yra sustelkę ties Makedonijos sieną ir nori kritikuoti tolinį į Centrinę Europą, nes Makedonija yra kita tražinė šalis. Negalima šis problemos ignoruoti. Tai, kad sienas tinkamai neprižiūrimas, reiškia, jog pavojingi asmenys gali patekti į Europos teritoriją. Reikia stabdyti šios rautus. Ir dėkoju visiems bie, kurie liko salėje, taip pat ir dėkoju vertėms. Ačiū. Ponas Pavel. Dėkoju. Europos fondų, fond, fondai yra vienintelė galimybė kai kuriams betomis mūsų mano šalyje. Ir reikia atkreipti dėmesį į probleminės bendruomenės, reikia atkreipti dėmesį į bendruomenės problemas. Kartu turime prašyti Rumunijos vyriausybės, kad jis skubėtų priemonių tam, kad e, kaimo bendruomenės galėtų gauti prieigą prie europinių lėšų. Reikia supaprastinti procedūras ir reikia pateikti formų pavyzdžių. Visą tai lengva padaryti ir tai galima padaryti greitai. Po vietos rinkimų, kurie vyko šimet, visi merai bei visos tarybos nariai turi pasitekti kuo greičiau panaudotas tas lėšas, nes negalime išvasyti dar, dar metų ir netekti Europos paramos. Dėl to reikia padėti valstybės narėms gauti prieigą prie šių pinigų. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat sveikinu visas moteris, moteris diena. Pone Kapel. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos plieno pramonė kenčia nuo aukštų energetikos išteklių kainų. Tai taip pat siesi ir su emisijų priekyba Matome, kad mokesčiai Europoje yra dvigubai desni negu JAV. Ir JAV pramonė taip pat sugebėjo ir sumažinti CO2 emisijas be emisijų keitimo sistemų. Mes keliame tokias problemas savo pramoniai. Tačiau matome, kad pavyzdžiui, JAV čia šis rytie dirba geriau. Tuo tarpu matome, kad, pažiūrėjau, Kinija šiuo metu netgi gamina per daug plieno, turi per daug pajėgumų dėl valstybinių subsidijų. Tuo tarpu mūsų sektorius kenčia nuo mokesčių perdėlių ir nuo emisijų keitimosi sistemos. Nes valstybės neseniai pritaikė antidepiko priemonės Kinijai, Kinijos Anglijai. Ir e, matome, kad komisija taip pat turėtų čia veikti. Europos, tai yra, emisijų keitimo sistema apsunkina prie plieno pramonė ir tikriausiai pramonė liko vos, po, vos 10 mėnesių ir lieka klausimas, ar išgyvens. Sakarova. Europos Sąjunga turėtų e, prisidėti prie bendros atsakomybės, prisimti bendrus įsipareigojimus. Tikrai neįtikėtina kad ES vis dar diskutuojama apie pabėgėlių problemas, kai nesutarimai dėl to kyla, yra priimami e, sprendimai, jie priimami vienašališkai, e, trumparegiškai ir skiri, skirti tik nacionaliniai publikai. Įsipareigojimai e, nėra, įsipareigojimų nėra laikomasi ir tie tekstai yra tik tai paruošiami ir niekada netaikomi praktikoje. Ar jūs manote tikrai, kad e, Graikija gali prisimti visos ES e, e, atsakomybę prieš pabėgėlius? Ar jūs manote, kad tik finansinė kompensacija gali būti sprendimas ir nepri, neturėtume priimti visų pabėgėlių visose šalyse?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 E, kiškius e, pasitelkiant e, ispanų kurtus, galgo veis, kuriuo priklauso galgo veisliai. 50 milijardų šių gyvūnų kasmet yra sužalojami arba žūsta jie yra pririšami ant virvės, kuri juos anksčiau ar vėliau smaugia tie ir, ir e, tas e, tie gyvūnai e, yra nepriimami ir į gyvūnų prieglaudas. Kantas teigia, kad žiaurumas prieš gyvūnus vėliau atsigrėžė prieš jį patį. Reikia pasitelkti švietimo mokymo programas skirtas šiems ispanų kurtams ir reikėtų e, taikyti, tai, turi taikyti gyvūnų apsaugos taisyklės. Dėkoju. Toliau. Ponas e, Korvin Mikė. Uh, Prieš kelis mėnesius sakiau čia, kad E, ponas e, Šulcas e, būtent yra atsakingas už nacionalinio fronto rezultatus Prancūzijoje. Žmonės iš manęs šaipėsi, bet aš džiaugiuosi dabar, nes vakar ponas Grof, Junktinės karalystės teisingumo ministras, teigia, kad Europos Sąjunga yra būtent atsakinga už nacionalizmo bangą Europoje. E, tai tiesa, mes nemokome kibernetikos, e, nemokome, ne, neteigiama, kad kiekvienas veiksmuo, veiksmas sukelia reakciją. E, mes sulaukiama reakcijos ir ES, mano manimu, turėtų apskritai žlugti. Dėkoju, baigėme vienos minutės kalbos, kalbų sesiją. Ponas Gianluca Bonano e, prašo ginti e, jo e, imunitetą, pateikė prašymą, todėl kad jis yra apkaltinamas.